Labą dieną. Dabar pradedame klausimų tarybai valandą. Ir svarstysime tarybai pateiktus klausimus. Pirmasis klausimas yra pateiktas pono Georgijos Papanikolus ir jame klausima apie ES ir Turkijos bendradarbiavimą nelegalios imigracijos srityje. Taigi klausimas. Aiškus, prašau. Ačiū. Gerbėmieji kolegos, buvo paklausta apie bendradarbiavimą su kitomis trečiosiomis šalimis. Šitas bendradarbiavimas yra ES labai svarbus kovojant su e, nelegale migracija. Ir šioje srityje mes pasiekėme reikšmingos pažangos, priėmė Europos paktą dėl imigracijos ir prieglapščio suteikimo klausimo autorius, jis, klausimo autorius negirdi jūsų atsakymo. Galbūt jūs galėtumėte užsidėti ausinės ir pažiūrėti, ar girdite vertimą. Ar su anglų kalba viskas tvarkoje, ar yra problemų dėl vertimo į kitas kalbas. Gal galėtumėte užsidėti kolegos ausinės, galbūt tada bus geriau. Dėkoju. Atsiprašau, ponas ministrė, gal galėtumėte pradėti atsakyti šį klausimą iš naujo, nes klausimo autorius negirdėjo pradžios. Taigi, dar kartą labą dieną. Turiu pažymėti, kad bendradarbiavimas su šalimis, iš kurių plaukia imigrantai yra vienas svarbiausių naujosios, imi, naujosios imigracijos politikos aspektų. Iki 2004 metų mes iš tiesų tokios politikos ES net neturėjome. Ir ši politika e, atsirado po e, tarybos vadovų susitikimo Hampton Court. Ir būtent tame e, valdovų susitarime buvo sustikime buvo susitarta dėl politikos imigracijos rytyje. Na, po to buvo tarybos išvados e, priimtos e, praėjusiu metu e, gruodyje ir tada taryba pasidžiaugė pagerėjusių bendradarbiavimų su Turkija šioje srityje ir taip pat pasveikino kai kurių priemonių, kuri buvo imtasi, pavyzdžiui, ir admisijos ar, ar, ar sienų kontrolės srityje. Taip pat reikia pasakyti, jog yra labai, labai aišku, kad kad, kad, kad taip kaip jie pasakė e, vadovų taryba gruodžio mėnesį, mes turime sudaryti redmisijos sutartį su Turkija, kiek tai yra įmanoma padaryti kaip galima greičiau. Na ir paskutinėme diskusijų, dėrybų raunde. Paskutinysis raundas dėl redmisijos sutarties įvyko Ankaroje e, vasario mėnesį šiais metais ir taryba remia komisijos pastangas pasiekti kuo geresnių šių, šių dėrybų rezultatų. Norėčiau paminėti ir bendradarbiavimą tarp Frontex ir Turkijos. Mes vykdome veiklos bendradarbiavimo veiklą, operatyvinės bendradarbiavimo veiklą su trečiosiomis šalimis. Taip pat reikėtų paminėti, kad e, vyksta dėrybos dėl susitarimo tarp e, Frontex ir Turkijos. Tad iš tiesų mes e, kalbame apie realų operatyvinį darbą, apie pasikeitimą informaciją, apie tyrimus ir bendras operacijas, kurios bus vykdomos kartu su Frontex. Tai būtent tokiame kontekste ir vykdomas tas operatyvinis bendradarbiavimas su atitinkomomis agentūromis e, iš Turkijos pusės. Tikimės, kad dėrybos bus užbaigtos kaip galima greičiau ir kad jos bus vaisingos. Na, o bet kokiu atveju mes ir toliau informuosime apie pažangą visas valstybės narės. Dėkoju. Dėkoju. E, papaniko, ponas Papanikolų tikriausiai turi papildomą klausimą. Gal galėtumėte įsijungti mikrofoną, prašau, pirmininkė. Dėkoju už atsakymą. Norėčiau pasakyti štai ką. Ryt ar poryt ryt E, Graikijos parlamente bus kalbama apie tą, pat, apie tą patį klausimą ir bus balsuojama dėl įstatymo, kuris buvo pateiktas Graikijos parlamentui, e, kuriame be kitakos svarst kalbama ir apie e, Graikijos pilietybės suteikimą. Priemušį įstatymą Graikija taps dar patrauklesnė nelegaliems migrantams. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų kaip tarybos atstovo uh, nuomonę, ar, ar iš tikrųjų taip yra. Tuolab, kad mes e, jau girdėjome e, vasario mėnesį, kad Frontexas turi savo padalinį Pirėjose, kad sustiprintų savo buvimą tame regione. Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju. Pirmininkė. Negaliu tiksliai pasakyti, koks bus dėrybų tvarkaraštis, nes dėrybos dar tik tai vyksta. Politinė valia yra. Ir jūsų paminėtos. Jūsų paminėta informacija apie Graikiją tik tai parodo, kad mums reikia stiprinti kovą su nelegalia migracija. Ir tą mes turime padaryti e, sudarydami redmisijos sutartį su trečiosiamis šalimis. Mes turėtume paremti komisiją vykstančiose dėrybose dėl redmisijos sutarčių ir turėčiau paminėti, kad iki praėjusių metų pabaigos praėjusiu metu pabaigoje e, Švedijos tuo metu e, pirmininkančio Švedijos atstovas ir taip pat komisijos atstovas e, lapkričio mėnesį lankėsi Turkijoje. Tokiu būdu buvo dar sėki užtvirtinti tie kontaktai, kurie buvo užmėgsti su Turkija iš komisijos ir tarybos pusės. Greičiausiai ponas Malstromas tikrai yra Pane Malstrom yra susipažinusi su Stokholmo programa, nes ji dalyvavo ją rengiant ir ji galėtų patvirtinti, kad tas datas, kad tas datas kurias jūs minėjate ir kad tų datų e, bus laikomasi. Ar dėja, kol kas aš jums negaliu nurodyti jokių konkretesnių e, terminų. Bet galiu tik tai patikinti, jog mes, taryba ir komisija, stengsis, kad tos sutartys, redmisijos sutartys su Turkija būtų padary, sudarytos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Frontex susitarimai su Turkija šiuo atveju yra sudaromi tiesiogiai tarp Turkijos ir e, Frontex. Tai yra dėrybos vyksta tiesiogiai tarp Frontex ir Turkijos, tai yra techniniai dalykai ir taryba ar komisija nėra, e, daly, nėra šitų diskusijų dalyvių. Taigi mes negalime daugiau pas, nieko pasakyti tuo klausimu. Dėkoju. Toliau papildomas klausimas iš kito mūsų. E, parlamento nario. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, jūs pasakėte, kad <clears throat> yra jau užmėgsta kontaktų tarp Frontex ir Turkijos. Ir taryba, komisija apie tai yra informuotos. Aš norėčiau, kad jūs taip pat mus informuotumėte savo ruoštų. Šių diskusijų pagrindas tarp Frontex ir Turkijos yra susijęs su sienos tarp Turkijos ir Graikijos na, graibim, gerbimu. Tai turi būti, na, iki šiol Turkija prieštaravo, ginčijo problemą susijusią su oro erdvė ir aš norėčiau žinoti, ar yra kitos sąlygos, kurias Turkija yra nus, iškėlusi. Dar papildomas komentaras, panas Amera. Ponas Haman, norėčiau pasveikinti ministrą už tokį puikų e, atsakymą ir darbą siekiant ap, e, apsaugoti migrantus e, teisės. Bet mums taip pat labai rūpėtų apginti mūsų piliečių teisės, ypač mano rinkiminėje apygardoje, kurie turi kurie gauna pensijas ir išleidžia tuos nusiperka namukus ir tik tai tam, kad po dviejų metų sulauktų buldozerių prie savo e, namų. Galbūt jūs galėtumėte, e, galvo, gal, galėtumėte paaiškinti, kaip galė, galima būtų ir spręsti tas problemas ES. Ačiū, jūsų klausimas yra dėl Europos. E, tai yra mes dabar svarstame klausimą dėl ES ir Turkijos ir aš paliksiu ministrus spręsti, ar atsakyti į šį klausimą ar ne. Dėkoju, pirmininkė. Na, dėl Graikijos klausimų. Savai mes suprantama, kad ES sienos turi būti gerbiamos. Sustarimo tikslas ir yra padaryti, kad tos sienos būtų gerbiamos. Mes galime planuoti susitarimą su trečiajama šalimi kad būtų teisinta te, e, legali migracija per readmisiją, pavyzdžiui. Jeigu sustiprintumėm tą readmisijos būtent elementą, nes tai yra Europos imigracijos pakto e, vienas svarbiausių dalykų, tai tam reikia sustiprinti visų pirma ES sienas. Štai koks, koks poveikis, kurio mes e, gauname iš tokių veiksmų. Na, PK sustarimo atveju nėra pakankamo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir dėl to sienos yra pralaidesnės, tarkim, silpnesnės. Dėl to mes siekiame to readmisijos sustarimo, nes tai padės užtikrinti mūsų sienų tvirtumą. Dabar dėl deputato klausimo dėl Britanijos piliečių, kurie keliavo į Ispaniją, ten yra investavę savo santaupas Na, supraskite, aš neatstovauju čia Ispanijos kaip šalies šiuose teisiniuose santykiuose su piliečiais ten gyvenančiais. Šitas klausimas turi būti sprendžiamas teismuose, nepriklausomose teismuose, Ispanijos teismo institucijose, o aš atstovauju ES tarybą. Todėl susilaikysiu nuo bet kurių aiškinimų atskiros šalies vardu šiame kontekste, nes aš atstovauju ES. Ačiū, dabar pereisime prie kito klausimo, ponios Harkin klausimas dėl smurto šeimoje. Jums žodis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmininkaujantį šalis ir taryba ir mus iš mums, kaip ir mingančiai šaliai, smurtas šeimoje yra vienas iš prioritetų, kova su smurtu šeimoje, nes mes norime tvirtinti lygybę tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje, per 50 metų mums nepavyko to padaryti. Per 50 Europos Sąjungos gyvenimo metų. Čia viena iš tokių žaizdų Europos Sąjungos gyventojų, visuomenės, netgi sakyčiau visų visuomenių, uh, to žaizda ir yra smurtas prieš moteris ir su šiuo smurtu reikia kovoti. Taigi tai yra vienas iš tikslų mūsų pirmininkavimo laikotarpio, nes tai yra labai svarbus Europai tikslas ir kadangi tai yra Europos lygio problema, tam reikalinga kovai su šia problema taip pat reikalinga E, Europinio lygio programa, strategija. Dėl to mes šitą klausimą ir traukėme į savo pirmininkamo programą kartu su tri, e, triados šalimis - Vengrija ir Belgija. Taigi mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas visuomet buvo labai aktyvus šioje srityje ir ne vieną kartą yra pateikęs pareiškimų būtent skatindamos kovoti su smurtu šeimoje. Pavyzdžiui, lap, lapkričio mėnesio rezoliucijoje parlamentas kreipėsi į komisiją prašydamas na, parašyti bendrą direktyvą, numatančią priemonės įgalinančias kovoti su bet, visomis smurto formomis. Ir aišku, buvo kreiptasi į <clears throat> šiuo tikslu, buvo kreiptasi į valstybės narės, prašant pagerinti statistinius duomenis, uh, susijusių su smurtu, su smurtu prieš moterį šeimoje. Ir tai mes, mūsų buvo paprašyta taip pat sukurti observatoriją dėl smurto šeimoje. Ir EPSCO taryba, kuri patvirtino atitinkamas išvadas šio, šioje srityje moters dienos proga. Taigi dabar mes jau galėsime sukurti šitą observatoriją ir taip pat stipriau kovoti gindami moteris nuo tokio smurto. <clears throat> Taigi mes tikimės, kad šis darbas galės būti baigtas iki Ispanijos pirmininkavimo tarybai laikotarpio pabaigos. Ačiū, ponė Harkin. Leiskite pasveikinti pirmininkaujančią Ispaniją, kad e, iškėlė šį klausimą ir lyties klausimus apskritai, lyčių lygybės klausimus. Mes žinome, kad visokių dalykų vyksta namuose, šeimoje ir kad dažnai tai gali būti ir negeri dalykai, svarbu šį klausimą spręsti. E, Europos parlamentas praėjusiu lapkričio mėnesį priėmė rezoliucijų šio klausimu. Rezoliucijoje be kita ko buvo sakoma, kad reikia šis ir tie numatyti e, teisiškai vienodas teisės abiems lytims. Mes taip pat kvietėme priimti suprantamą konkrečią direktyvą dėl smurto prieš kurią nors lytį. Stenkitės kovoti su ją. Ja, ačiū. Pone ministrė, kviečiu atsakyti. E, Pone Harkin, Lisabonos sutartis numato tam tikrų pasikeitimų, kalbant apie juridinį pagrindą ES teisės dokumentuose. Nes bendryjų ramsti yra įtraukta tai, kas anksčiau buvo e, paskirstyta trijuose ramščiuose Tai buvo vidaus politika, užsienio ir saugumo politika ir tretysis ramstis teisingumas ir vidaus reikalai. O dabar, kaip žinia, ramščių sistemos nebeliko, ES įgyjo juridinio asmens statusą. Tai reiškia, kad užsienio politikos rytyje ar sprendžiant teisingumo ar teismų ar policijos bendradarbiavimo klausimus yra remiamosi bendrijų metodu, tai yra paprastas tradicinis metodas. Kitaip tariant, yra numatyta, kad labiau komisija įsitrauks į šių klausimų sprendimą ir Europos parlamentas bei Teisingumo teismas taip pat. Kalbant apie bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose, yra numatyta galimybė kad e, kokia nors ES vyriausybė gali imtis iniciatyvos. Taip įvyko ir su šia direktyva, kur kalbama apie smurtą kurios nors ateities atžvilgių. 12 vyriausybių ėmėsi iniciatyvos ir ją pateikė. Taryba ir Europos parlamentas turi priimti sprendimą šiuo klausimu, nes e, norint priimti direktyvą, dabar vyksta bendro sprendimo priimimo procedūra ši direktyva ir nu, atsakytų į tą galimybę, kurią numato ES sutartis. Man atrodo, pasirinktas juridinis pagrindas yra geras, kadangi mes kalbame apie baudžiamąjį teisminį bendradarbiavimą, nes čia mes kalbame apie nusikaltimą, apie smurtą tam tikros mens atžvilgių ir visose valstybėse narėse tai yra laikoma nusikaltimu. Tad svarbiausia tampa apsaugoti tų nusikaltimų aukas. Kalbant apie baudžiamąjį bendradarbiavimą, tai ir yra reikiamas, turime juridinį pagrindą, kuris leidžia tą bendradarbiavimą plėtoti. Teisinis dokumentas, kurį jūs minėjote, galėtų tapti direktyva, tačiau prieš tai jį dar turės nagrinėti parlamentas. Aš manau, kad milijonai piliečių, vyrų ir moterų laukia tos apsaugos, kurią numatytų ES. Kaip jūs sakote, e, gana kalbėtis už uždarų durų. Verta šį klausimą įtraukti į nacionalinių parlamentų ir šio parlamento darbo tarkį, kaip sakiau, 12 vyriausybėmis iniciatyvos šios rytyje. Daug yra kolegų norinčių, daug yra kolegų norinčių klausyti. Kolega Martinas klaus pirmas. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Harkį, noriu pasveikinti pirmininkaujančios Ispanijos atstovus, e, diskutuojančius šiuo būtinio smurto klausimu. Prieš 20 metų vy, buvo e, priimtas toks dokumentas, kur buvo pasakyta, kad turi būti nulinė tolerancija, kalbant apie smurtą prieš moteris. Svarbu buvo plėtoti E, e, informa, informaciją svarbu taip pat e, pateikti konkrečių siūlymų. Siūlymas buvo pateiktas komisijai, bet ko, ko, kokia dabar yra to situacija, būtų įdomu sužinoti. Ponas Molcer, ponė ministrė, jūs trumpai kalbėjote apie tai, kad smurtą patiria ne tik moteris, jį patiria ir vaikai arba vyresni žmonės kiek tos smurtos rytis yra e, įvertinamos, kiek dėmesio tam skiria pirmininkaujantį valstybę. Ačiū. Pone ministrė, kviečiu atsakyti. Pone Martinai. Šia, ši iniciatyva ir filosofija, kuria jį remiasi dėl kovos su smurtu. Bet teisinių ir teisminių priemonių yra svarbi tuo, kad atsiranda esminė filosofija, kurią jūs pats pavadinote nulinė tolerancija smurtui. Tai yra susiję su smurto viziją, su jo vertinimu. Ilgą laiką ta tolerancija egzistavo smurtui mūsų visuomenėse. Tad dabar turime susitarti dėl bendro integruoto požiūrio, kad, dėl, kad su smurtu būtų galima kovoti. Tai yra būtina daryti, jeigu norime, kad mūsų primtos priemonės būtų efektyvios. Mes kalbame apie tą smurtą, kurį išnaikinti labai sunku. Būtent dėl to, nepaisant tos pasiektos pažangos nacionalinių lygmenių, mes ir toliau gyvename su šia žaizda tai, ką mes žinome, yra tik aisbergo viršūnė, nes tik nedaug tokių smurtinių atvejų iškyla į viešumą, tik nedaugeliu atveju skundžiamasi. Didžiulė dauguma atvejų nesiskundžiama. Tad, kaip jau sakiau, reikalingas bendras požiūris, svarbu pasinaudoti visais turimais teisiniais instrumentais, svarbu įsisamoninti, e, kokia svarbi tai yra problema žiniasklaida, apie tai turi kalbėti reikėtų, kad šį klausimą nagrinėtų Europos parlamentas ir Europinės institucijos. Tai yra iš tiesų būtina, norint tą bendrą požiūrį suformuoti. Būtent dėl to EPSCO taryba pasiūlė priimti bendrą integruotą požiūrį kovojant su šiuo būtiniu skurdu. Norėdamas atsakyti jūsų užduotą klausimą dėl smurto E, su, iš, išplitimą į kitas rytis ir kovą su smurtu, kurį patiria vaikai ir vyresni asmenys, norėčiau pasakyti štai ką. Tai yra tas smurtas, kurį patiria pažeidžiamiausi mūsų visuomenės nariai - vaikai ir senyvi žmonės. Vaizdžiai galėtume pasakyti, kad stambi žuvis ryja mažesnės žuvelės. Na taip, to smurto atveju toks vaizdinys yra labai tinkamas, nes stiprieji tiesiog doroja ir kankina silpnesnius. Tie, kurie tą smurtą praktikuoja, yra dažniausiai tie žmonės, kuriems patiems trūksta drąsos, tad kankindami vyresnius ar, ar vaikus ar moteris, jie tarsi pasijunta esą didesni, stipresni. Jūs kviečiate mus imtis iniciatyvos paskelbti tos metus kovos su smurtu metais prieš moteris, vaikus ir senyvus asmenis. DAFNE 3 programoje šie klausimai taip pat minimi. Visą tai rodo, kad yra būtina, kad saugomi būtų visi pažeidžiami asmenys, o tarp jų pirmiausia reikia paminėti senyvus asmenys ir vaikus, suprantama, ačiū. Ačiū, perėsime prie kito klausimo. Jį pateikė ponas Posolt ir čia klausimą apie Dunojaus strategiją. Gracias, senor Posolt. Ačiū, ponas Posolt. Danojų strategija. Yra e, įtraukta į pirmininkaujančių šalių e, trijo programą. Ši iniciatyva e, ją pareiškė Vengrija ir Tai, aišku, susijęs su Dunojaus regionu. Trys šalis įsipareigojo įgyvendinti šitą strategiją Dunojaus baseino skirtą. Europos taryba praėjusiais metais, birželio mėnesį, kreipėsi į komisiją, kad komisija pateiktų strategiją jau šiais metais, Dunojus regiono strategiją. Taigi mes vis dar laukiam iš komisijos to pasiūlymo. Komisija paskelbė viešojo konsultavimąsi. Konsultavimasis truks iki kovo pabaigos. Tuomet komisija išnagrinės konsultacijos rezultatus ir pateiks savo strategiją, supažindins mūsų savo strategiją, kuri formaliai turės būti patvirtinta šių metų gruodžio mėnesį, bent jau taip tikimės. Taigi tai bus oficialus komisijos siūlymas, mums nieko nelieka kaip tik laukti komisijos pranešimu. Norėčiau patikslinti, kad buvo labai svarbus sustikimas surinktas, kuris maždaug apibrėžė šios strategijos turinį. Vasario 25 dieną Budapešte šis sustikimas vyko. Austrijos, Vengrijos, Čekijos Respublikos, Vokietijos, Slovakijos, Slovenijos atstovai buvo susirinkę į posėdį ir buvo padarytos pakankamai svarbios išvados, kuriuose slypi faktiškai pagrindiniai šios būsimos strategijos elementai. Mes siekiame su vienyti šių skirtingų šalių pastangas, naudodamasi būtent tuo europiniu stogu. Atsižvelgdami į neutralų Europos fondų panaudojimą. Siekiame paskatinti ekonominį, socialinį, turistinį šio regiono plėtojimą. Tai tiek aš turiu pasakyti. Kol kas laukime komisijos siūlymo, kai pasibaigs konsultavimas su visuomenė. Na, o tada ir, ir taryba priims savo poziciją, kai gausime komisijos komunikatą. Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė. Ponas Poselt, jūs turite papildomą klausimą be abejonės. Ačiū, ministrė, už jūsų tikrai tokį išsamų atsakymą. Turite trumpą papildomą klausimą. Dunojau strategija. Kokios jos sąsijos su transporto ir kultūros sektoriais? Man regis tai labai svarbu, tarp valstybių bendradarbiavimui. Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar jau yra sudarytas galutinis šalių įtrauktų šią strategiją sąrašas, o gal sprendimas dar turės būti tik priimtas, nes parlamentas yra pasiūlęs tam tikrą išplėtimą šio sąrašo. <clears throat> Ministrė, jums žodis. Šalių sąrašas, na, klausykite. Ne, ne aš turiu apsispręsti, aš pasakiau išvardėjau tik tas šalis, kurios aktyviai pareiškia susidomėjimą šią strategiją. Lūktarkime. Lūktarkime komisijos komunikato ir tada galėsime spręsti. Mano paminėtos šalis mano, kad šita strategija turi būti pilotinė, pavyzdinė ES strategija. Komisija turi palengvinti bendradarbiavimą Dunojaus regione. Aš paminėjau tą būtent vasario 25 e, dienos susitikimą. Kodėl aš jį paminėjau? Todėl, kad šiame susitikime buvo būtent patikslinta, kad ši strategija turi pagerinti saugumą ir klėstėjimą to regiono valstybių, valstybių, kurios yra vienaip ar kitaip susijusios su Dunojaus regionu, per tarp valstybinį bendradarbiavimą, regioninį bendradarbiavimą, panašiai yra strateginės zonos numatytos gyvenant šią politiką. <clears throat> Tai yra energetika, aplinkos apsauga, transportai, infrastruktūros, inovacijos, kultūrinė ir meninė veikla, tvari ekonominė plėtra, turizmas, maisto sauga, bendradarbiavimas, mažų vidutinių įmonių, taip pat moksliniai tyrimai, imigracija, sportas, darbas, sveikata, socialiniai reikalai ir kitos sritys. Na, tai labai svarbus dokumentas. Taigi, Aš paminėjau Jums šitą dokumentą, ačiū Jums už klausimą. Kaip jau ir ką tik tai sakiau, dar sėkiai pasikartosiu, mes laukiame konsultacijų su visuomenė rezultato, laukiame komisijos komunikatą, tačiau politinė valia jau yra pareikšta. Turime tarybos pirmininkančių šalių trilogiją ir e, mes visos trys šalis tikrai pareiškime tą politinę, ša, politinę valį išplėtoti Dunojaus strategiją. Yra daug šiuo klausimu, papildomų klausimų norinčių užduoti. Aš noriu pagal eilės tvarka išvardį ponas Rubika ir pona Tikau. Ačiū ponė pirmininkė. Panas tarybos pirmininkė Dunojus yra upė. Ir manau, kalbant apie upę, iš tiesų reikia atsižvelgti į jos švarumą. Yra labai svarbu žinoti, kokie valymo įrenginiai yra numatyti tame regione, kad or, vandens kokybė šios upės tikrai pagerėtų. Yra labai svarbu, kad gerimo vandens kokybė Dunojuje būtų tinkama nuo upės ištakų iki pat deltos. Reikia užtikrinti kuo didesnį energetinį saugumą taip pat upės regione. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū. Dunojaus strategijos sėkmė priklausys nuo to ambicingo plano, kuris bus sudarytas ir kuriame bus ir nuo to, kokie pasiūlymai bus ten pateikti, kokiu priemoniu bus imtasi, kad pagerėtų e, gyvenimas e, toje, tame regione gyvenantiems žmonėms. Tad norėčiau paklausti, kokiu, kokiais kriterijais remiantis bus atrinkti kri, e, projektai finansavimui pagal Dunovo strategiją. Ministrė, kai tik tai busite pasiruošęs atsakyti, žodis jums. Na, <clears throat> savai mes suprantama. Ponas Rubik Jūs paminėjote svarbų tikslą. Esu įstikinęs, kad e, šitas tikslas bus įtrauktas į Dunojų strategiją. Aš jums ką tik tai paminėjau šios strategijos visą dimenciją. Ir tikslai keliami yra tikrai labai svarbus. Čia kalbame apie daug temų, daug klausimų, kurie liečia asmenys gyvenančius tame regione, jų kasdienybę, jų uh, ūkinį gyvenimą, jų kultūrinį gyvenimą, aplinkosaugą, gamtinius išteklius, taip pat ir vandenį, aišku. Vanduo yra natūralus gamtinis išteklis, kuris yra glaudžiai susijęs su šio regiono kasdienybė. Todėl aš esu įsitikinęs, kad tai be bejonės bus įtraukta į šią strategiją. Tiesiog kol kas turime tik tai gairės tom šalims, kurios, na, kurios ir dalyvaus šitoje strategijoje, tos šalis, kurias aš jūs paminėjau, kurias buvo susirinkusios Budapešte vasario mėnesį. Jos nustatys aiškius tikslus, konkrečius strategijos e, elementus, jos nuostatus nes kol kas viskas kol dar nėra taip tikslu. Na, o belaukiant, kol kas yra per anksti patikslinti visus kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkamos ar, ar, ar svarstomos įvairios problemos. Aš tikrai susitikinęs, kad viskas priklausys nuo tų tikslų, kurie bus iškelti šiai strategijai. Tikslai, apie kuriuos aš esu jau kalbėjęs. Aš esu įstikinęs, kad galima ir kitų tikslų dar prirašyti. Pavyzdžiui, energetinis saugumas, migracija, kaimo plėtra, demografijos klausimai, kova su klimato kaita. Pokyčių poveikis ekonomikos, ekonomikai ir rinkai. Štai tiek sričių, kiek dar ta, toji strategija galėtų duoti pridėtinės vertės. Mes visi čia turime bendradarbiauti Europos lygių, čia, nes tai yra Europos bendradarbiavimo dalykas, nes tai yra susijęs su didelė ES dalimi, tai yra labai svarbi politikos, ES politikos dalis. Šie tikslai, kurie bus mums visiems svarbus, pavyzdžiui, socialinė sąnglauda, taip, bet lygiai taip pat ir teritorinė sanglauda. Tai yra naujovė įvesta Lisabono sutartimi. Čia liktai kita sanglaudos forma, kuri atsirado būtent paminėta Lisabono sutartyje. Ir sanglauda, šita sanglaudos forma tikrai labai gerai tiks Dunojo strategijai. Ačiū ministrė, dabar perėsime prie kito klausimo. Ir Paimsime iš karto ketvirtą ir penktą klausimus. Pono Pupakis klausimą dėl Europos socialinio modelio ir kovos su skurdu, bei pono Elward klausimą dėl Europos kovos su skurdu ir socialinė skirtimi metų. Jūs turėsite galimybę užduoti papildomus klausimus, tačiau ministrė dabar jums žodis iš karto dėl tų dviejų klausimų. Pirmininkė, jūs sakėte, kad aš turėjau sakyti, atsakyti į du klausimus kartu. Į abu klausimus kartu. Taip, sako pirmininkė, prašiau atsakyti į ketvirtą ir penktą klausimą kartu. Nes viename kalbama apie social, Europos socialinį modelį ir kovą su skurdu, o kitame apie Europos kovą su skurdu ir socialinę atskirtimį. señora presidenta eh, la presidencia eh, comparte. pone pirmininke pirmininkaujanti valstybė mano ir sutinka su e, Europos parlamento nariais, kad reikia užtikrinti aukštą socialinės apsaugos lygį, ypač kai kalbama apie e, skurdė gyvenančius asmenys ir asmenys, kurie kenčia nuo socialinės atskirties. Tai ypač pasakytina apie šį laikotarpį, kada mes išgyvename ekonominį nuosmukį. Nedarbas yra išaugęs ir manoma, kad dabar yra 5 milijonais daugiau bedarbių negu ekonominės krizės pradžioje. Daugelio e, piliečių E, pajamos yra smarkiai sumažėjusios, daug e, atsidūrė už skurdo ribos. Be to yra tikėtina, kad e, nedarbo, aukštas nedarbo lygis dar išliks kurį laiką. O tai, žinoma, prisidėjęs ir prie didėjančios socialinės atskirties. Tad socialinės ekonominės krizės pasiekmes tikrai privers mus įtraukti šį klausimą į mūsų politinę darbo tvarkę per artimiausius metus ir šie klausimai bus nagrinėjami pirmininkaujančių valstybių trejetuko. Mes turime instrumentą. Tai yra sprendimas paskelbti 2010 metus kovos su, su skurdu socialinė atskirtimi metais. Ir čia yra keliami keletas, keletas uždavinių. Visų pirma, mes turėtume pripažinti piliečių teisę gyventi oriai ir taip pat užtikrinti e, visuomenė parama socialinė, socialiniai politikai. Be to norime paskatinti visų lygių valdžios institucijas skirti daugiau pajėgų kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. Ir taip pat ne, neturėtumėm pamiršti ir pažeidžiamiausių, labiausiai pažeidžiamų grupių. Tai yra vaikai, moteris ir senyvi žmonės, seneliai. Be abejo, mes paremsime visokias iniciatyvas, kurias įmanoma įgyvendinti, siekiant sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Ir taip pat turėčiau paminėti, jog viliuosi, kad ši kova taps pagrindinė užimtumo didinimo strategijos Europoje dalimi. Kaip jūs žinote, kovo pradžioje buvo priimtas įsipareigojimas sumažinti e, skurdę arba e, skurdę gyvenančių žmonių skaičių. Ačiū, ministrė. Dabar papildomi klausimai. Pirma, ponas Pupakis. Ačiū, ministrė, už jūsų atsakymą. Norėčiau pakomentuoti kai kurios skaičius. 2010 e, metais užimtumo lygis buvo apie 10 procentų ir daugelis e, bedarbių darb, iš darbo rinkos iškrito, joje nedalyvavo apie vienerius metus, nepaisant e, lankščių darbo ar užimtumo formų. Ir tokiu būdu padidėjo skurdė gyvenančių asmenų skaičius. O kągi galite pasakyti apie E, priemonės, kurių imtasi tam skurdui ir, ir bedarbių skaičių mažin, mažinti. Ką Jūs galite pasakyti apie aktyves ir pasyves darbo rinkos priemonės? Juk dabar daugybė žmonių turi iš paskutinių kovoti už išgyvenimą. Ir kaip prie to prisideda socialinis Europo, Europos socialinis modelis? Ponas Elward. Gal taryba galėtų papasakoti, kaip kaip yra įgyvendinama rekomendacija, kuri buvo priimta dėl kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi. Kaip bus užtikrintas šitos rezoliucijos įgyven, rekomendacijos įgyvenimas 2010 metais ir kaip jos pagalba bus siekiamas iš tiesų realiai sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Ačiū, pirmininkė. Bijau, kad turėsiu pasikartoti. Iš tiesų, mes esame, mes dabar esame susidūrę su problema ir ji yra kaip niekad aštri. Jis tokia aštri, kad mes turime priimti e, europinę strategiją e, kovai su skurdu ir su socialinė atskirtimi. Mes e, šios strategijos pagalba sieksime įtraukti E, tas pažeidžiamas gyventojų grupės e, ir senelius ir bedarbius ir skurdė gyvenančius asmenius. Tad Tad ES dėl ekonominės krizės e, vykdo tam tikrą socialinę politiką ir skiria papildomas lėšas, jas injekuoja į uh, E, ekonominę sistemą. Ekonomistai e, tai vadina e, ekonominiais stabilizatoriais. Ir iš principo tai reiškia, kad mes sureagavome ir ta mūsų reakcija turėjo poveikį, teigiamą poveikį tiems, kurie dabar jau yra bedarbiai. Iš tiesų, labai sunku, na bent jau e, trumpuoju laikotarpiu, jiems susirasti naują darbą. Tad buvo sureaguota į šią situaciją. Ta reakcija buvo labai e, greita ir buvo greitai gyvendinta. Be taip pat ES yra prieimusi strategiją dėl kovos su skurdu, kuris atsiranda dėl ilgalaikės bedarbystės. Ir šita strategija numato e, tokias priemonės kaip dar perkvalifikavimas mokslo ar, ar e, profesinio parengimo užbaigimas tam, kad tie žmonės įgautų arba turėtų daugiau galimybių susirasti darbą. Šios priemonės taip pat sudaro ir ES strategijos iki 2020 metų dalį. Labai dažnai čia minimos ir EPSCO, tai yra Europos vadovų tarybos e, dėl švietimo ir, ir, ir, ir užimtumo e, išvadas. Tos išvados yra patvirtintos, jos e, yra įtrauktos į, į 2020 strategiją. Jeigu kovo pabaigoje bus prie, turėtų būti priimtos taip pat e, tarybos išvados, kuriame bus susipareigota sumažinti skurde gyvenančių e, e, žmonių skaičius. Kaip jūs atsimenate, yra iškeltas tikslas sumažinti E, tų žmonių, kuriems grėsia rizikas e, gyventi skurde iki 30 procentų. Ir tas tikslas e, yra įtrauktas į Europinę strategiją. Mūsų strategija turi būti koordinuojama ir galiausiai koordinavimas tampa labai svarbių klausimų. Turime koordinuoti savo socialinę ir užimtumo strategijas bei politikas. Taigi, tą ES ir pradėjo daryti, reaguodama į ekonominę krizę. Būtent toks ir yra mūsų atsakas į šią situaciją. Mes turime politinių priemonių ES, kurie galime tam panaudoti. Taip, tarp jų paminėtinis yra Europos struktūriniai fondai. Ačiū, ministrė. Aš tikiuosi, kad nes, neapsunkinau jūsų padėties, apjungdama šitos du klausimus. Na, kodėl aš tai padariau? Kadangi tai yra du klausimai, tai dabar a, aš paprašysiu pateikti du papildomus klausimus. Ponas Ford ir ponas Kozo galės pateikti klausim, papildomus klausimus pirmieji. Ačiū, pirmininkė. Ekonominė krizė palėtė visas valstybės narės daugiau ar mažiau, bet kalbant apie pensininkus, ES ES turi teisę sulaikyti išmokas iš struktūrinių fondų, jeigu, ES, jeigu valstybė narė ne, nevykdo savo e, įpareigo, įsipareigojimų. Gal taryba gali pasakyti, ar buvo nagrinėjamas e, Auken pranešimas, kuris buvo priimtas ir patvirtintas Europos parlamente praėjusiais metais ir kuriame kalbama apie e, kai kurios pensininkus, kurie dabar jau yra atsidūrę ant skurdo ir socialinės atskirties ribos. Ponas Kauze. Köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdésem van. A szegénység legérintettebb társadalma. Ačiū, pirmininkė, turiu vieną klausimą. Yra dvi grupės, kuriams kuriams skurdas yra labai aktuolus. Tai yra nekvalifikuota darbo jėga ir neįgalėjai. Na, kadangi fin, finansinės lėšos nebuvo pakankamos šitų dviejų e, gyventojų grupių poreikiams patenkinti, tad ir norėčiau paklausti, ar taryba atsižvelgs į būtent šitų dviejų gyventojų grupių specifines problemas. Ačiū. Žodis ministrui. la primera pregunta sobre eh, los eh, jubilados que. Pirmas klausimas. E, yra panašus į tą, kurį gavau neseniai. Tai ir atsakymas bus panašus į tą, kurį neseniai pateikiau. Čia mes kalbame apie valstybės narės tam tikras vidaus nuostatas. Tad aš ir darau nuorodą būtent į tai. Negaliu šiuo klausimu pasisakyti tarybos vardu. Tai yra tas dalykas, kuris yra dalis teisminės procedūros vienoje iš valstybių narių. Manau, kad e, turime laukti tos procedūros baigties ir tiek. Kai dėl pažeidžiamų visuomenės grupių. Aš pritariu tam, ką sakė ponė deputatė apie šias pažeidžiamas visuomenės grupės. Norėčiau patikslinti, kad mes turime pagrindinių teisių hartiją, tai yra papildoma priemonė mūsų dispozicijoje. Ten yra numatytos tam tikros nuostatos, kaip apsaugoti žmonės, kurie e, yra pažeidžiami, kurie yra neįgalus, yra numatyta, kaip juos apsaugoti ir kaip saugoti jų orumą, jų fizinį integralumą ir, ir, ir kaip juos apsaugoti nuo bet kokio žeminančio elgesio su jais. Europos Sąjunga turi parengusi įvairių priemonių, kurios šioje srityje leidžia veikti. Egzistuoja detali situacijos analizė, bet norėčiau paminėti 2007 metų Eurobarometro rezultatus. Pagal tai, kas studija, kas antras europietis mano, jog daugumą atvejų blogai elgiamasi su pagyvenusiais žmonėmis, kad jų atžvilgių piknaudžiaujama, kad jie skriaudžiami. Ta, taip mano vidutinis ES pilietis apie senų žmonių padėtį. Kas antras, kaip jau sakiau, mano, kad e, senybi žmonės yra patiriantis sunkumų mūsų visuomenėje. Europos Sąjunga šios įtie remiasi atvirojo koordinavimo metodu, keičiamasi patirtimi tarp valstybių narių. Norėčiau patikslinti šiuo klausimu, kad mes kalbame apie tą temą, apie tas temas, kurios yra nacionalinio lygmens, būtent valstybės pačios, tai yra jų kompetencijos rytis ir valstybės narės pačios turi šias problemas spręsti. Žinoma, ES gali padaryti kažką papildomai, bet negali pakeisti valstybių narių turimos politikos šioje srityje. Mes vėl grįžtame prie uh, užimtumo politikos socialinės dimensijos valstybių ir vyriausybių vadovai diskutavo apie šią socialinę dimenciją. Europos komisija pateikė savo nuomonę. Su tuo susijusios problemos būtent ir turi būti nagrinėjamos šiame bendresnėme kontekste. Na, suprantama, mes pergyvename krizės laikotarpį, turime atsižvelgti į šios ekonominės krizės socialinį poveikį. Pirmininkė, aš sakiau, kad leisiu užduoti dar šio klausimo du papildomus klausimus dėl skurdo ir socialinio modelio. Ponas Atkins ir ponia Hanna turėtų galimybę paklausti. Pirmiausia, ponas Atkins. Ką vis pirmininkaujančia valstybė e, padarys, kad užtikrintų mūsų piliečių e, iškilusią grėsmę atsidurti ant skurdo ribos. Yra Mūsų daug piliečių Ispanijoje, kurių turtas yra eksprarijuojamas ir kurie kenčia nuo neiškios policijos, politikos. Ir čia reikia aiškiai e, kreiptis į Ispanijos vyriausybę, prašant priimti e, konkrečių veiksmų šiuo atšvelgiu. Aš norėčiau priminti, sako pirmininkė, e, apie tai, apie kokį klausimą mes čia kalbame, nes aš įspėju, apie ką jūs ketinate kalbėti. Ponas Hanan. Ačiū. Na, norėčiau iš anksto padėkoti už atsakymą į klausimą. E, aš labai su, puikiai suprantu, kad jūs čia atstovaujate tarybę, tai yra vykdoma e, valdžia ir jūs neatstovaujate Ispanijos teisės saugos institucijų. Ir jūs nesate Valencijos bendruomenės e, atstovas. Bet Valencijoje e, yra vykdomas e, tam tikras smurtas, smurtavimas ir visa tai yra susijęs su to, kaip teisės aktai yra interpretuojami įstatymai. Tad aš norėčiau viso labo e, paprašyti, kad kreiptumėtės į Ispanijos vyriausybę ir paprašytumėte įvykdyti arba pradėti tyrimą dėl tų neteisėtų veiksmų. Žodis ministrui. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenorėčiau naudotis perdėm savo komis, tarybos pirmininko poziciją, kad apginčiau vieną ar kitą vyriausybę ar teisės aktą nacionalinį. Nenoriu aš piknaudžiauti šitą poziciją, nes kitaip mane kritikuotų. Kritikuotų mane už tai, kad aš piknaudžiavau savo poziciją ir kritikavau vieną ar kitą vyriausybę, autonominę vyriausybę. Jūs patys suprantate, kad šitas klausimas turi būti sprendžiamas nacionaliniu lygiu. Yra visokios priemonės, yra hierarchija, kurią reikia išsaugoti. Taip pat ir Ispanijos požiūrį. 27 valstybės sudaro Europos Sąjungą. Ir visose juose vyroja teisinės valstybės principai ir yra teisinės priemonės, kuriomis reikia naudotis, sprendžiant piknaudžiavimo atvejus. Reikia tik laikytis šitą formulę ne, ne, nekalbu vien tik apie Ispaniją, jo, jo tikrai ne. <clears throat> Kitose ES valstybėse taip pat, be abejonės, yra piknaudžiaujama, yra pažeidinėjimas įstatymas ir panašiai. Ir lygiai taip pat ten yra žingsnių, kurios vienu ar kitu atveju reikia žengti, na, kovojant su tais piknaudžiavimais. Taip yra teisiniai valstybėje. Kitais žodžiais, aš čia ne, noriu pasakyti, kad nenoriu čia, nes, nesistengiu išvengti atsakymo. jei jūs naudojatės parlamentu šiam klausimui užduoti, tai aš savo ruoštų nenoriu naudotis taryba, kad atsakyčiau jūsų klausimą. Tai tik tiek. Ačiū, ponas ministrė. Dabar perėsime prie šešto klausimo, pono Higginso klausimas. Du bendri klausimai. Septintas ir aštuntas klausimas. Septintas pono Paleckio klausimas ir jį keičia ponas Padera. Kalbama apie vizas tarp ES ir Rusijos. Ir aštuntasis klausimas ponios Andrikenės. Ja keičia ponas Poselt. Dėl ES ir Rusijos klausimų Ispanijos pirmininkavimo darbo atvarkės. Ministrai, jums žodis. Pirmininkė, ačiū. Jei gerai supratau, ponė pirmininkė, tai reikia atsakyti į klausimus dėl vizos. Vizų režimą ES piliečiams ir kitas klausimas susijęs su <clears throat> santykiais tarp ES ir Rusija. Po Stokholmo tarybos ir e, dėl Rusijos stojimo į pasaulinę priekybos organizaciją. Jūs apie tos du klausimus taip kalbėjote. Gerai. Taigi dėl vizų. Taryba 2003 metais patvirtino du reglamentus, numatančius specifin, specialų kelionės dokumentą ir supaprastintą e, kelionės geležinkelių dokumentą. Po trijų metų komisija padarė išvadą, kad įsigalio šią sistemą, na, pradėjo sklandžiai funkcionuoti, jinai gerai funkcionavo ir e, abu partneriai buvo patenkinti. Ir žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, O čia kalbama apie Leningrad, Kaliningrado regioną, lyginant su visų kitų Rusijos e, teritorija. Taigi šita supaprastinta tranzito sistema ilgalaikiai perspektyvai priklausys nuo tolesnės vizų politikos, kuri bus pasirašyta tarp Rusijos ir ES. Po asociacijos posėdžio Rusijos ir ES dėl vidaus ir teisingumo klausimų įvykusio gruodžio mėnesį šio sustikimo dalyviai nusprendė aptarti galimo būsimo susitarimo tarp ES ir Rusijos klausimus dėl vizų režimo, kad kelionė Europos piliečiams ir Rusijos piliečiams būtų paprastesnė. Ir konkrečiai kalbama būtent apie Kaliningrado regiono gyventojų kelionės. Toje pačioje bendroje deklaracijoje ES ir Rusija norėjo pareiškė valią sudaryti sustarimą tarp Rusijos ir kaiminių valstybių, jeigu jas tai domins. Tarybos ir parlamento reglamentas nustatantis žemės sienų kirtimo nuostatas ir taisyklės dėl Šengeno erdvėje leidžia sudaryti sustarimus su kaiminis valstybėmis dėl vietinio transporto, vietinio tranzito. Tai gali būti taikoma ir Rusijos federacijai bei jos kaiminėms valstybėms narėms. Tai turime konkrečiai omeny Lietuvą ir Lenkiją. Toliau dėl ES ir Rusijos santykių. ES ir Rusijos strateginių santykių. Taryba yra pareiškusi, kad po viršūnių sutikimo Stokholme su Rusija bus surengtas dar kitas viršūnių sutikimas, dar vis pirmininkaujant Ispanijai, jis bus surengtas Rusijoje. Ir to reikia, kad paskatintum geresnius santykius tarp abiejų partnerių. Taigi, yra kilę sunkumų, nes tie santykiai yra sudėtingi. Gali būti ir nuomonių skirtumų. Tačiau santykiai tarp ES ir Rusijos, na, yra labai platų santykiai. Mus sieja ekonominiai ir priekybos ryšiai vis stipresni ir glaudesni. Ir tikrai yra, na, stipri tarpusavio priklausomybė, ypač energetikos srityje, daug bendrų interesų kitose srityse. kurio, kurie jau tikrai yra platesni nei mūsų atskirų valstybių in, e, sienos. Ir lygiai taip pat kalbant apie tuos pasaulinius iššūkius, kuriuos kartu turime spręsti. Taigi visuomet yra naudinga ieškoti progų sustiprinti santykius su Rusija. Tuo pačiu, beje, aiškiai įtvirtinant savo principus ir savo vertybės. Kalbant toliau apie Rusijos stojimo galimybę į pasaulinę priekybos organizaciją, ES palankiai žvelgia į tokią perspektyvą, tačiau pati Rusija turi priimti atitinkamas priemonės, būtinas priemonės, kurios užtikrintų tą jos įstojimą į PPO dėl ES ir Rusijos susitarimo partnerystės susitarimo. ES mano, kad šitas susitarimas turi būti platus, Tai yra partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, dėl jo buvo dėrėtasi dešimtajame dešimtmetyje ir tame dešimtmetyje susitarimai sudaryti jau aišku yra pasenę, nes labai daug dalykų yra pasikeitę nuo to laiko, todėl yra ties laikas sudaryti naują susitarimą. Jis bus ambicingas, mes tikrai aukštai iškėlėme kartelę ir norime apimti visus santykių aspektus tarp ES ir Rusijos. Tikrai pažangos darybose pasiekta tam tikrais klausimais. Yra kitų sektorių, tarkime, priekybos, investicijų sritys, kur pažanga daug lėtesnė. Tačiau svarbu tai, kad būtų sudarytas tvirtas susitarimas investicijų, priekybos ir energetikos srityse. Dabar dėl laisvosios priekybos sustarimo. Na, mes esame palankiai nusiteikę tokio sustarimo sudarimo atžvilgių, jei tuomet, kai Rusija jau bus tapusi pasaulio prekybos organizacijos nare. Toliau, kalbant apie vizų režimo liberalizavimą. Šis klausimas yra politinis svarbos dalykas, liečia tiesiogiai liečia ir sąjungos, ir Rusijos federacijos piliečius. Ir na, mes tikrai sutarėme, kad reikia palengvinti vizų išdavimo sąlygas ir galų gale pereiti prie liberalizavimo, tai yra prie e, reikalavimo išduoti vizą panaikinimo. Tačiau dar iki to žingsnio reikia daug ką padaryti. Be to reikia atsižvelgti į saugumo klausimus, į vertybės, kurias reikia apginti. Ir visi sustarimai šioje srityje turi būti sudaryti dvi šalių pagrindų. Toliau į tą e, nuorodą dėl Ukrainos, Moldavijos ar Gruzijos, na, kiekviena šalis yra skirtingoje padėti vizų klausimų. Todėl negalima numatyti dabar iš anksto, <clears throat> kaip dalykai plėtosis toliau. dėl būtent vizų klausimo, dabar, dėl kurio dabar deramasi su Rusija. Dabar sudos, suteiksiu žodį ponui Pavo ir ponui Posel. Ponas Pavo, jums žodis, jūs pradedate. O, ne, ponas Posel, prašau. Pirmininkė, papildomas klausimas dėl šių dviejų kritinių klausimų. Su pirma, dėl demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisų. Tai yra tos rytis, kur tikrai daug spragų Rusijoje. Kaip intensyviai dialogas vykdomas dėl šių klausimų, nes tikrai kol kas susidaromas toks įspūdis, kad daugiau žengiam atgal negu į priekį. Na ir kitas dalykas - energetinis klausimas. Kaip čia deramasi dėl energetinių klausimų? Konkrečiai, konkretų žingsniai kokie daromi? Kaip jūs, gerbamas kolega, žinote, vienas iš mūsų pagrindinių strateginių tikslų yra energetinis saugumas. Ir Europos Sąjunga, o ypatingai e, kai kurios valstybės, kurios konkrečiai nukentėjo nuo dujų krizės 2009 metų pradžioje, Iš tiesų, ES išvelgdama į visus tos įvykius mano, kad energetinė politika, energetinės saugumas yra vienas iš mūsų prioritetinių dalykų. Žinoma, strategija, kurią taryba vykdo energetinio saugumo srityje, priverčia mus siekti didesnio energetinių išteklių resursų tiekėjų ar šaltinių diferencijavimo. Tad mes turime praplėsti mūsų galimybės siek, ir siekti didesnės nepriklausomybės. Tai, kas įvyko kai kuriuose valstybėse narėse, įvyko dėl to, kad jos ir per daug yra pernelyg priklausomos nuo Rusijos e, energetikos, energetikos, energetikos įmonių. Ir čia taip pat tikriausiai reikėtų paminėti ir tam tikrus tarpusavio ryšius tarp valstybių narių, kurie neegzistuoja, o turėtų egzistuoti. Ir kai įvyko krize, mes e, pamatėme, kad tos valstybės, kurioms, kurių ta krizė nepalėtė, negalėjo jokiais būdais padėti, kad ir labai norėdamos toms valstybėms, kurias ta krizė palėtė. Tad mūsų tarpusavio bendradarbiavimas uh, E, iš tiesų yra labai svarbus šiandieną ir ateityje, todėl mes skatiname e, energetikos, e, energetinių išteklių diversifikavimą, remiame Nabuko projektą, remiame Šiaurės rovės projektą. Ir vienintelio dalyko, ko nėra Europoje, tai yra bendros energetikos rinkos. Ir tai yra vienas iš tikslų, kurio siekiama Lisabonos sutartimi. Šitas tikslas bus pasiektas arba jam pasiekti būtina užmėgsti strateginius ryšius tarpusavėje ir su Rusija bei kitais energetikos tiekėjais. Mes e, tam turime taip pat suformuoti e, ir e, stipresnė, aiškesnė užsienio reikalų politika, tam yra kuriama išorinių veiksmų politika, yra įsteigtas, įsteigta vyriausiosios įgaliotinės instituciją ir tokiu būdu mes bandysime išspręsti šį klausimą. Bet tiek galiu pasakyti apie mūsų santykius su Rusija. Mes dabar vedame dėrybas ir energetika tikrai bus vienas pagrindinių tų dėrybų klausimų, bet dėrybos tik prasideda. Mes esame tik tai pačioje pradžioje. O dėrybos, e, panašu, bus labai sudėtingos, jos aprieps daugybės ryčių, nes, e, kaip jau minėjau, daug ką reikės pakeisti, nes daug kas pasikeitė per pastaruosius 10 e, ar 20 metų. Tad mes tikimės didelių pokyčių ateityje. Dėkoju, sako pirmininkė. Yra norinčių užduoti papildomus klausimus, bet aš pasirinkau tik tai du. Ir tai bus du paskutiniai klausimai šį vakarą, nes mes jau viršėme mums duotą laiką. Taigi ponas Sonik ir ponas Zenka. Ponas Sonik. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl devintojo klausimo, aš, kurį aš turėjau užduoti ponios Markūnaitės vardu, aš dabar užduosiu jį dabar dėl Rusijos brandolinės elektrinės, atominės elektrinės, kuris pastatyta šalia sienos. Turint galvoje Černobilio patirtį, labai puikiai žinome, kad tai E, didžiulį, kelia didžiulį pavojų. Ir labai būtų įdomu, ar e, taryba taip pat įtrauktų šitą klausimą į savo diskusiją su Rusija. Ačiū. Mes vis dar svarstome 7 ir 8 klausimą. Taigi, jeigu galima, paklauskite klausimo dėl šitų dviejų. Pana Zemka. Taip, aš Norė... Aš norėčiau sugrįžti prie septinto klausimo. Ministrė, šie santykiai turi būti grindžiami tam tikromis vertybėmis, jūs sakėte. Tai jeigu taip, tuomet ES turi tam tikrų prievolių, ypatingų prievolių tų atžvilgių, kurie kovoja už žmogaus teisės Rusijoje. Taigi mano štai koks klausimas. Ar valstybių narių politikoje kovojant už žmogaus teisės Rusijoje, nereikėtų palengvinti vizų išdavimo, vizų gavimo, kad tie žmogaus teisų gynėjai tikrai greitai galėtų gauti vizas, kuomet jų reikia. Ačiū. Ministrė, kai tik būsite pasiruošęs. Ne. Dėl brandolinio saugumo. Atsakomybė už saugumą yra nacionalinis dalykas ir taip pat tarptautinis ir įtrauktas tarptautinės konvencijas. ypač Euratomo startyje tai numatyta. Taryba mano, kad e, pasirašančios šalis turi būti, su jomis turi būti pasitariama, kuomet planuojama statyti atominę elektrinę, nes jos vienaip ar kitaip gali būti paveiktos tos statybos. Dėl sustarime, dėl taikaus brandolinės energetikos naudojimo turi būti įtraukta šitą nuostatą dėl darbuotojų saugumo ir dėl e, brandolinio saugumo. Noriu priminti, kad šitas klausimas sprendžiamas periodiškai ES ir Rusijos dialogo rėmose, kalbant apie energetikos klausimus. Dabar, kalbant apie pasiekmių vertinimą tarptautinėme kontekste, tai taryba konstatuoja, kad rusai yra pasirašę faktą, pagal kurį turi vertinti pasiekmes, padarinius aplinkai ir riziką tokios atominės elektrinės. Tokiu atveju taryba yra pasakiusi, kad aplinkos saugos vertinimas pri, turi atlikti projekto vykdytojai. Šiuo atveju Rusija dėja nėra pasirašysi šio susitarimo. Mes būtume norėję, kad taip būtų buvę kad Rusija taikytų šitą susitarimą e, savanoriškų pagrindų. Dabar atsakysiu į klausimą dėl žmogaus teisių santykiuose su Rusija. Jau buvo tokia diskusija dėl žmogaus teisių Tačiau manau, kad žmogaus teisų gynimas ar pažeidimų paskelbimas visuomet turi būti vykdomas. Manau, kad tai yra mūsų moralinė prievolė pirštų durti į žmogaus teisų pažeidėjus. Mes tai turime daryti tuomet, kai tai vyksta ir Europos Sąjungoje pačioje sąsaja tarp vizų politikos ir žmogaus teisų yra didelis šuolis į priekį, kurį labai sunku padaryti. Reikėtų daug patikslimo, nes vyksta bendros diskusijos, bendros darybos dėl vizų režimo ir šių darybų kontekste, bendrų darybų kontekste dėl vizų. E, galbūt galima būtų įterpti klausimų specifinių priemonių, kaip galima būtų palengventi vizų gavimą žmogaus teisų gynėjams. Tačiau dabartinėme etape, vedam plačias dėrybas apskritai dėl vizų su Rusija, aš manau, tik taip galėsime pasiekti geresnių rezultatų, palengvindami laisvą žmonių judėjimą. Aš manau, kad tai europiečiams ir Europai suteiks didžiausias jų vertybių garantijas. Ir tų vertybių paskleidimą toliau. Ne tik Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū, panas ministrė. Ačiū už jūsų dalyvavimą šiuose diskusijose. Klausimai, į kuriuos nebuvo atsakyta čia, bus, jos bus atsakyta raštu. Klausimo valanda dabar baigta. Aš turiu tik vieną pranešimą. Aš esu gausi iš EPP e, frakcijos ir socialistų bei demokratų grupės prašymą dėl paskirimų į komitetus ir delegacijas. Jie bus įtraukti į protokolą šio posėdžio. Jeigu iki protokolo paskelbimo nebus prieštaravimų, tai, tai